krikščionių persekiojimą pasaulyje atsižvelgiant į teroristų grupuotės Al-Shabaab įvykdytą studentų žudynės Kenijoje. Vyriausias įgaliotinės vardu vėl kalbės ponas komisijos narys, ponas Mimica. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjimo Europos parlamento nariai. Aš e, taip pat kaip ir jūs e, esu susirūpinęs dėl krikščionių padėties Ypač po to, kai Pakistane buvo subombarduotos dvi bažnyčios, krikščionys buvo nužudyti Nigerijoje, Libijoje, Al-Shababas Irake ir Sirijoje nuolat persikėjo krikščionys ir be abejo žinome apie baisę tragediją Garisos universitete Kenijoje. Mes matome, kad yra persikėjamos krikščionių bendruomenės. Išpoliai prieš krikščionis kelia susirūpinimą ir jie yra visiškai neprimtini. barbariškas smurtas, kurį vykdo Boka Karam, Al-Shabaab ir kitos grupuotės, pažeidinėja žmogaus teisės ir vertybės ir prieštarauja žmogaus prigimčiai, ne, kurią visi turime bendrą, nepriklausomai nuo mūsų įstikinimų ir požiūrių. Yra pažydinėjimo žmogaus teisės, žmonės persikiojami, yra žudomi ir visus tuos nusikaltimus vykdo teroristų grupuotės. Jie puola ne tik krikščionis, bet ir kitas religinės bendruomenės, kurių taip pat neturėtume pamiršti šios diskusijos metu. Laisvės religinių įsitikinimų e, gynimo gairėse, mes, kurias patvirtinom 2013 metais, visos religinės bendruomenės turi turėti teisę gyventi ir da, e, ir vykdyti savo religinę veiklą nepersikiojami ir uh, nepatėdami jokių grasinimų. Mes negalime leisti, kad šiems, uh, šių principų būtų nepaisoma. Visi principai turi būti taikomi. Negalima vieno iš jų pasirinkti. Ir da, tai pasakytina yra apie da, krikščionių persikiojimą. Musulmonų ir arabų pasaulio šalise šiuo metu matome, kad kyla e, žmonių susipriešinimas dėl religinių įsitikinimų. Jordanijos karalius priminė mums e, apie toleranciją, kai jis kalbėjo šioje salėje. Ir jisai sakė, kad kad išpoliai prieš krikščionius ir kitas religinės bendruomenės e, e, yra išpolis prieš visą žmoniją ir islamą. Krikščionybė e, yra, buvo ir bus mūsų šalies dalis. Europos Sąjunga stebi, kaip regione vyksta karai, konfliktai kai jie plinta į kitas šalis ir mes turime bendradarbiauti su savo partneriais regione tam, kad galėtume reaguoti į kasdien vis iškylančias grėsmės. Grėsmės saugumui. Jos yra tokios. Tai yra tarptautinės terorizmas. Turime apsaugoti e, mažumas, ypač tur, ten, kur vyksta konfliktai. Ir turime tai pirmiausia daryti spręsdami uh, pagrindinės šių konfliktų šalis, tai yra ekonominė ir socialinė padėtis tose šalise. Vasario 19 dienos vadovų tarybos išvadose yra numatyta, kaip, kad, kad reikia imtis veiksmų tam, kad galėtume da, sumažinti radikalėjimą ir radikalų terorizmą. Visas šalis turėtų sitraukti šį darbą. Turime dvišalių ir daugiau šalių pagrindų bendarbiauti su šiomis šalimis, stiprinami bendarbiavimą švietimo ir žmogaus teisų srityje. Taip pat reikia bendarbiauti ir su vietos bendruomenėmis, skatindami taip pat įvairių religinių bendruomenių dialogą. Dabar kalbėdamas apie da, e, išpolį Kenijoje. Šis baisus išpolis e, įvyko neseniai ir jis nusinešė daugiausia uh, žmonių gyvybių per pastaruosius pusantrų metų e, dėl Al-Shabaab veiksmų. Deja, mes matome, kad e, tokie išpoliai vis dažnėja Kenijoje. Ir terorizmas yra grėsmė, kuri apskritai plinta e, Afrikos kišulėje. Ir šis išpolis buvo žiauresnis nei kurie nors anksčiau įvykdyti išpoliai. Gal Al-Shabaab kovotojai pasisėmė įkvėpimo iš Boko Haramo ar iš Al-Qaidos. Mes prisiminame išpolius Manderoje praeitais metais. Taigi matome, kad e, išpolių daugėja ir ši tendencija mus neramina. Tarptautinė bendruomenė aiškiau niekada nors anksčiau pasmerkė šį išpolį. Tačiau matome, kad rizikos kad antagonizmas ir įvairių religinių bendruomenių pasipriešinimas tik tai didės ateityje, tebe egzistuoja. Vyriausioji galiotinė, komisijos vicepirmininkė ponė Mogherini apie tai kalbėjo savo pareiškime padarytame balandžio trečią dieną. Ji pasakė, kad e, išpoliai prieš studentus Garisos universitete, da, e, kurie nusinešė 147 žmonių gyvybės ir sužalojo dar daugiau, yra išpolis, e, kuris nori sužlugdyti švietimo sistemą, kuris nori atimti iš šalies ateitį, sužlugdyti jos ekonominį augimą ir žmonių orumą. Radikalėjimas ir radikalus ekstremalizmas – tai yra viso pasaulio problema ir jos negali spręsti kokia nors viena šalis vien savo šalimis. Ir susidurint su tokiamis globaliomis grėsmėmis turime ieškoti globalių sprendimų, tačiau jie turi būti pritaikyti prie kiekvienos šalies ypatumų. Spręsdami šią problemą tarptautinių lygmenių, reikia taip pat galvoti ir apie regioninės ir nacionalinės strategijas. ES šiuo metu stengiasi įvertinti radikalėjimo padėti visose šalise, įskaitant ir Kenijoje. Ir mes tikimės, kad taip padės mums ateityje geriau reaguoti iš reiškinį. Frakcionen. Ačiū komisijos nariai. Dabar norėtų pasisakyti politinių frakcijų nariai. EPP, ponas atsovas, ponas Baro pone Baro. Ačiū, pirmininkė. Ketvirtadienį prieš pat Velykas galėjome e, lankytis bažnyčiose, niekas e, e, mums netrukdė, tačiau tą pačią dieną Al-Shabaab grupuotė nužudė daugybę studentų Kenijoje. Įsivaizduokite, kokį e, siaubą e, patyrė šie studentai, kurie buvo atskirti nuo savo kolegų, e, kad būtų nužudyti tik dėl to, kad jie yra krikščioniai. Arba įsivaizduokite, ką pajutė tėvai tų merginų, kurios buvo žudomos kitose šalise. Taip pat dėl to Europos APP partija e, yra parengusi rezoliuciją, kurioje mes pabrėžiame šios baisius tero išpolius Kenijoje ir e, iš esmės kalbame apie bendrą e, krikščionių persekiojimą. Jokia kita politinė frakcija nenorėjo dėrėtis su manimi, nenorėjo, kad įtrauktume į savo dokumentą krikščionybę kaip po tokią ir dėl to parengėme kitą rezoliuciją, e, kurioje yra apie 40 e, pastraipų ir tik dviejose yra paminėti krikščionis. Mes kalbame e, apie krikščionis, kurie yra persekiami visame pasaulyje ir pabrėžiame to svarbą. Krikščioniai kas valandą miršta įvairiose pasaulio šalise, mes neturime laiko, negalime jo švaistyti. Aš noriu kalbėti apie krikščionis ir APP yra būtent už tai mes neskirstome aukų į pirmos ar antros klasės aukas, bet mums labai svarbu yra įtraukti krikščionis, kurie yra persekiojami visame pasaulyje. Ačiū. Dabar e, SND partijos vardu ponė Valenciano. Mes irgi e, smerkiame bet kokią diskriminaciją, bet kokį smurtą dėl religijos. Nesvarbu, prieš ką jis būtų nukreiptas. Ir švietimas yra geriausias atsakas ekstremizmui. Ir aišku, grupuotė nusitaikė universiteto studentus ir reikėtų pasakyti, e, kad vakarų žiniasklaida e, labai pasiskirstė e, tai, kaip jie pristatė šias žudynės Kenijoje Vieni sakė, kad e, studentai e, turėjo patys vykdyti kampaniją, 147 tai yra tik skaičius, o kiek e, buvo tokių, kurie iš vis dingo. Toje šalyje iš tiesų matome, kad informacija nėra pateikiama visa tarp šalies šiaurės e, ir kitų regionų iš tiesų yra didžiulis konfliktas, taip pat e, yra nesutarimai su Somaliu e, ir tai dar labiau komplikuoja pačią situaciją. Al-Shabaab teroristai teigia, kad tai yra karas, kuris yra paskelbtas Kenijai. Dėl to Europa turi paremti Keniją, kad jį padėtų užtikrinti jai saugumą ir vadovauti saugumo klausimams, taip pat e, stengti sureguliuoti santykius su Somaliu, parodyti politinę valią bei suteikti priemonių. Tai yra karas prieš Keniją, bet juolab tai yra karas prieš mus visus. Ačiū. ECR vardu pana Žembarskė. Dėkoju. Pirmininkė kolegos. Komisijos nariai, aišku, nekyla jokių abejonių kad matėme baises žudynės, kuriuose buvo žudyti asmenys tik dėl to, kad jie yra krikščionis. Ir aišku, visi suvokia, kad yra persekiojami būtent krikščionis. E, dėl to, kad Kenija įsikišo į Somalio reikalus. E, e, islamistai, radikalai e, Šiaurės Afrikoje vykdo vis daugiau ir daugiau išpolių. Jie būrėsi kartu tam, kad e, kvestionuotų mūsų vertybės, mūsų gyvenimo būdą. Ir tai labai gerai parodo šie išpoliai ir pastariųjų dienų įvykiai. Mums nereikia rezoliucijų, mums reikia karinės operacijos Kenijoje ir mums reikia padėti Kenijai. Ačiū. Dabar dvi minutės. Señor presidente, vaya por delante. Ponas kalbės Šambon. Ačiū, ponė pirmininkė. Krikščionių persekiojimas visame pasaulyje yra tikrai reikšmingas dalykas. Aš noriu visomis jėgomis paremti tuos, kurie nori uh, E, kovoti su šio reiškiniu ir e, dėl to paremsiu šią rezoliuciją. Tačiau ALDE frakcija norėtų susitelkti į Kenijos studentų žudynės, kurios įvyko dėl religinių e, sumetimų, kaip ir Sirijoje, ar Kinijoje, ar kitose šalyse, nes tačiau, egzistuoja etninės priežastis, jau seniai vykstantis karas šiuose regionuose tarp cistų, Somalio pietuose ir, ir jų kaimynų. Ir tai yra labai dažnai susijęs su tuo, kad e, norima pasipriešinti vakarietiškoms vertybėms ir vakarietiškai nusteikusiems studentams. Šią rezoliuciją mes norime pademonstruoti, kad e, pasisakome prieš bet kokį diskriminavimą, tačiau taip pat norime atkreipti dėmesį į tuos baisius smurto atvejus. Europa negali atsukti nugaros tokiems baisiems reiškiniams. Ir žinoma, labai svarbu stebėti, kas vyksta toliau, bet kokio persekiojimo atveju, dėl bet kokių priežasčių ES turi imtis veiksmų. Mums reikia žmonių, kurie e, tose regionuose e, prisidėtų prie tenykščių gyventojų mokymų. Mums reikia specialistų, kurie prisidėtų prie kontrolės e, veiksmų ir prie prevencinių veiksmų, kurie siekiama užkirsti kelią tokiems išpoliams. Ir e, mums yra svarbios demokratiškos vertybės tose regionuose. Ir būtent dėl šios priežasties mes balsuosime už šį, e, šią rezoliuciją rytoj. Dėkuoju. Toliau GULG frakcijos vardu kalbės ponė Rodrygės. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau griežtai sukritikuoti ir pasmerkti Al-Shabaab įvykdytas žudynės. Mes norime išreikšti visą savo solidarumą, pilną solidarumą ir, ir taip pat užuojautą aukų šeimoms. Visomis priemonėmis turime e, kovoti su šio konflikto priežastimis ir e, sąlygomis, kuriomis susidarė, e, susidarė galimybės tiems toms tai, tai teroristų grupuotėjai veikti, naudoti smurtą. Viso to priežastys yra susijusios su regione, susiklošiusią istorinę padėtimi, su, ko, su jų kolonijinė praeitimi, dėl to, kad e, čia yra išgaunami įvairūs, e, išgaunami, išgaunamos e, gamtinės iškasinos ir panašiai. Tūkstančiai žmonių bėga iš šalies, miršta daugybė kūdikių, žmonės gyvena skurde. Ir tokios karinės e, operacijos, kurias vykdo bet kokios sukarintos grupuotės, turėtų būti smerkiamos. Mums svarbiausia yra pripažinti bet kurios tautos e, suverenumą ir jos e, teisę naudotis savo turimais gamtiniais ištekliais. Kalbėti, norėčiau paprašyti jūsų nekalbėti taip greitai, sako pirmininkas, nes mūsų vertėjams yra sudėtinga versti, kai jūs kalbate tokiu tempu. Tad norėt, jeigu jūs norite, kad kolegos jūs suprastų, prašyčiau šiek tiek sulėtinti tempą. Pone Hoibuch. Ačiū, pone pirmininkė. E, Žudinės Kenijoje turėtų būti pasmerktos. Ir e, tokiais atvejais visuomet kenčia paprasti žmonės, o teroristų grupuotės stengiasi sustiprinti savo pozicijas, kaip ir šiuo atveju islamo e, teroristų grupuotė Al-Shabaab nesibaimina e, nieko e, kad pasinaudodama religiniu pretekstu destabilizuotų padėtį regione. Mes žinome, kad Al-Shabaab E, vykdė tikslingai tas žudynės Kenijoje dėl minėtų priežasčių, bet taip pat žinome, kad ir pačioje Somalijoje Al-Shabaab nevengia žudyti e, moterų, vaikų, mokinių, e, kurie yra musulmonai. Taigi religija yra instrumentalizuojama ir mes neturėtume leisti, tol, leisti šiam reiškiniui toliau plisti. Šioje rezoliucijoje turėtume susitelkti būtent į Keniją ir tai darydami turėtume prisiminti situaciją e, šios šalies šiaurėje, kuri yra e, ypatingai nestabili ir Kenijos valdžia elgesi neįtin jautriai e, musulmonų mažumos atžvilgių. Tai be abejo turėtų kelti visą keriopą kritiką E, ir mes žinome, kad tai stiprina pačios Al-Shabaab pozicijas ir mes turėtume užkirsti kelią tokiems, tokiams tendencijoms. Ačiū. Dabar vieną minutę kalbės FTD frakcijos vardu ponė Kastalio. Ponas Kastalio. Kenija, quasi 100. Ačiū, ponė pirmininkė. Kenijoje buvo išžudyti visi šie studentai, apie kuriuos mes kalbame. Ir mes turime stengtis, kad šalis turėtų kažkokią ateitį. Tačiau šiuo metu matome, kad šios grupuotės nesustabdysime. Ir tai, kas įvyko Kenijoje, nebuvo tas pats, kas įvyko Prancūzijoje su Šarlie Abdo, tačiau situacija tikrai yra kritinė. E, Kenijoje yra pabėgėlių stovyklos, 900 e, tūkstančių žmonių jose yra, taip pat yra konfliktas su Somaliu ir tai skatina terorizmą, tai sudaro puikia dirba terorizmui klestėti. Skurdas taip pat prisideda prie šios problemos sudėtingumo. E, skurdas Kenijoje skatina terorizmą, taip pat supriešina civilizacijas. Ir ponas Francis taip pat apie tai kalbėjo. Ir mes, man atrodo, turėtume į tai atkreipti dėmesį. Ačiū. Prie frakcijos neprisijungusi ponia Dritsoto kalbės. Kenijos studentų nužudimas turi pažadinti vakarus. Kiek mirčių įvyko vien dėl to, kad šitie žmonės yra krikščionys. Ir mes kalbame tik tai apie pavienius atvejus, apie kuriuos mes žinome. Tačiau kiekvienais metais yra nužudoma šimtai tūkstančių krikščionių, kas penkias minutės žūsta vienas žmogus. Ir popiežius yra pasakęs, tas, kas tyli, tas iš esmės nebeliai pritarė tiems žudimams. Čia kalbame ne apie kokios nors ekonominius interesus, bet tiesiog susidurime su neapykanta krikščionims. Mes turime tiesiog kaip krikščionis būti išnaikinti, nušluoti nuo žemės paviršiaus o Europa nieko nepadarė gindama, apsaugodama krikščionis. Kodėl ES nieko neveikia, kodėl ji nesureaguoja, kodėl nesima jokių žygių. Todėl aš norėčiau kreiptis jų visus, kad e, Allaho vardu nebūtų lėjamas kraujas toliau. Pusantros minutės Džordžiai Irvini. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, situacija yra labai sudėtinga. Mes diskusijų metu vis dėlto turėtume atsiriboti nuo mūsų ideologijų. Visokiausių ideologinių priežasčių susidūrė dėl to, kad studentai buvo nužudyti. Tuo labiau, kad tie žmonės niekuo nekal, nekalti. O dabar kai kas stengiasi sumenkinti šitą tragediją. Žmonės, kurie persekiojami, kurie yra žudomi, mažumų atstovai yra diskriminuojami ir žudomi. Europa tiesiog ramiai žiūri ir nieko nedaro. Parlamentas taip pat. Mes turime vienu balsu kalbėti ir pareikšdami protestą dėl tokių išpolių. Tai nėra su religija susijęs klausimas. Mes turime kalbėti apie žmogaus teisės apskritai. Neužmerkime akių ir elkimės ryštingai. Negalime leisti, kad žmonės dėl savo tikėjimo, dėl religijos būtų žudomi. Mes turėtume parodyti kuo didesnį, platesnį solidarumą. bet tai, kad persekiojami krikščionys yra e, vienas dalykas, tačiau apskritai mes turėtume kovoti už kiekvieno žmogaus gyvybę. Mes gyvename pasaulietiškoje visuomenėje, pasisakome už pasaulietinės vertybės ir todėl negalime sutikti su jokių pasaulietiškų kalifatu. Kienge. Ačiū pirmininkė. Šimtas penkiasdešimt studentų, jaunų žmonių yra papildomai įtraukiami į nužudytojų sąrašus, ilgus sąrašus. Afrikos kontinente islamo ekstremizmas plinta labai sparčiai. Al-Shabaab žudo jaunus žmonės, kurie galėjo turėti gražias ateities perspektyvas, turėjo žūti nuo ekstremistų rankos. Žmonės žūsta kiekvieną dieną ir taip pakertamos viso žemynų ateities perspektyvos. Labai svarbu kovoti su radikalizmo priežastimis. Reikia kovoti su marginalizacija, su diskriminacija, e, religijos pagrindu. Labai svarbu ginti piliečių teises ir neleisti, kad šioje šalyje įsivyrautų terorizmas ir vakarietiškos modernios visuomenės vertybės būtų pamintos. Dėkuoju, dar kartą norėčiau priminti kolegoms, kurie kalbės, kad kalbėtų kuo e, lėčiau, kad būtų galima juos išversti. Dabar Tomašičiai. Kenijoje įvykusi tragedija rodo, kad e, terorizmas negali niekai būti pateisinamas ir jis neturi jokių pateisinimų. nevyko jokių kolonizavimo e, apraiškų, niekas nedarė spaudimo. Tiesiog žmonės buvo nužudyti todėl, kad jie yra krikščionys. Ir krikščionys patenka į pavojų visose pasaulio regionuose kur įsivyrauja radikalizmas. Mes turime ginti savo vertybės, pirmiausia krikščioniškasias vertybės ir turime užtikrinti, kad jos ir toliau būtų išsaugotos dar ir kitais tūkstantmečiais. Uh, uh, Ponios ir ponai, iš tiesų labai sunku rasti tinkamus žodžius apibūdinti vykstančią tragediją. Komisijos narys iš tiesų kalbėjo ir apie Keniją, ir apie mm, persekiojimo aspektą, raščiau visai teigiamų dalykų, bet visgi man kai ko trūko. Jūs kalbėjote apie tarybos išvadas dėl terorizmo, taip pat minėjote konkrečius atvejus, konkrečius sprendimus taikomus. Tačiau man atrodo, kad kaip tik sustojote ties ta vieta, kaip būtumėte galėjęs dar plačiau nušviesti tas pamokas, kurias mums duoda ta situacija, ko mes galėtumėm išmokti, ką tarnybos nuveikė e, bendraudamos su Kenijos e, atstovybės darbuotojais. Kokie konkretų žingsniai toliau bus daromi, siekiant už, užkirsti kelią smurtui? Ačiū. Toliau viena minutė suteikiama poniai Ines Kristinė Subar. Ačiū, ponė pirmininkė. Tokios grupuotės kaip Al-Shabaab e, Kenijoje ir jų veiksmai yra netoleruotini. Turime kalbėti ir apie terorizmą apskritai, apie rasizmo išplitimą. Jau daugelis karinių intervencijų vykdyta anksčiau Afrikos žemynė ir pareikalavo tik daugybės aukų. Mes alternatyviame, alternatyviame rezoliucijos pasiūlyme reikalaujame visai kitų dalykų. Norime, kad būtų užmėgsti santykiai su atitinkamomis šalimis, bet nesikišama į jų vidaus reikalus. Reikia taikyti kitokias strategijas, kurios leistų intensyviau bendradarbiauti su tomis šalimis, solidariai laikytis su jomis bendradarbiaujant sveikatos apsaugos e, ar ekonomikos skatinimo srityje, tam, kad ir e, socialinės problemos pagaliau būtų išnaikintos, dėl ko ir kyla daugybė problemų. Ačiū toliau, ponas Arnot. Esu tikras, kad visi čia sėdintys jaučia e, pasipiktinimą ir, ir tuo pačiu užuojautą dėl to, kas įvyko Kenijoje. Krikščionių studentai buvo atskirai žudomi, jie buvo atskiriami nuo visų kitų tuo atveju. apaštalas Paulius yra pasakęs, kad visi, kurie nori gyventi Jėzumi, bus persekiojami. Krikščionys visame pasaulyje kenčia nuo persekiojimo ir beveik kasdien. Ataka įvykusi Kenijoje nėra tik tai vienas konkretus pavyzdys. 28 krikščionys e, praeisiais metais buvo vienoje vietoje sušaudyti. Gruodžio mėnesį vėlgi krikščionys buvo sugauti ir jiems vykdyta egzekucija nukertant galvą. Ir ataka Nairobija, prekybos centras, kuomet buvo užsipultas, tikriausiai plačiausiai žinoma ataka iš tokių panašių išpolių. Prisiminkime tai, kad kuomet vyksta tokie išpoliai Afrikoje. Jie yra lygiai tiek pat tragiški, kaip ir tie, kurie vyksta kur nors kitur. Ačiū, toliau Jozefas Schaffhauseris. Oui, euh, merci mes collègues pour ce, pour ce témoignage. Ačiū kolegoms už pasisakymus. Tikrai visi vieningai e, pasakys tą patį. 148 e, e, studentų nužudimas turi mums, mus priversti objektyviai tai pasižiūrėti. Pasaulyje yra per metus nužudomi nuo 150 iki 200 tūkstančių krikščionių per metus. Ir reikia pripažinti, kad mes tai nutylime. Yra juk religinis faktorius e, už viso to. Ir dabar ar dėl gero sugyvenimo su kitomis bendruomenėmis turime e, nutilėti tai? Ne, turime tai pasmerkti kas kartą. Afrikos ir rytų šalių e, kankiniai dažnai yra nutilimi e, dėl. E, neatsakingos vakarų politikos ir JAV politikos, pavyzdžiui, Irake, Libijoje, Sirijoje. Ir būtent dėl šių karinių intervencijų šiuose šalise krikščionis yra žudami. Taigi mes taipogi esame atsakingi už tai. Ačiū. Ačiū kitas kalbėtojas. Pusantros minutės Arnaud Danžan. Ačiū pirmininkė. Garisa išpolis yra žemas ir baisus nusikaltimas. Tai mums primena, kad Rytų Afrika yra ne vien tik tai islamistų teroristų siautėjimo auka, bet taip pat tai yra ir labai nestabilus regionas. Pavyzdžiui, dėl Al-Shabaab vykdomos veiklos arba pavyzdžiui Boko Haram Centrinėje Afrikoje, Al-Qaeda e, Magrebe, Islamo ir kitos grupuotės čia siaučia. Al-Shabaab e, kaimininėse šalise yra pasižymėjusi, štai pavyzdžiui, Kenijoje, Ugandoje, Džibutėje taip pat buvo išpolių. Manau, kad reikia pagaliau suvokti, kokią didelę grėsmę ši teroristų grupuotė kelia. Manau, kad ES turi dar kartą patvirtinti savo paramą E, priešingai negu kad kai kurie kolegos tvirtina, būtina parodyti pajamą, paramą ne tik tai e, kariniams pajėgoms, bet ir atskiroms šalims kovojančioms su terorizmu. Ne, nereikia e, čia daryti skirtumo tarp skirtingose šalise žudomų žmonių. Dabar tiek čia, tiek Pakistane nužudytų krikščionių auka nesiskiria, jos vienodas yra. Ir reikia pasakyti, pripažinti, kad islamistai teroristai daugiausia taikosi į krikščionius. Mes turime tai suvokti. Susitarimuose su trečiosiamis šalimis, kurios kovoja su terorizmu, turime įtraukti e, sąlygą sąlygiškumą tam tikrą, e, tai, tai yra mūsų parama priklausytų nuo to, kaip yra gerbiamos tautinės pažam, pa, mažumos ir kaip yra kovojama su terorizmais. Dabar Anai Gome žodis. Nu Šitas studentų nužudimas turėtų sužadinti mūsų solidarumą ir pasmerkti Al-Shabaab veiksmus. Al-Shabaab tiesiog, Al tiesiog eskaluoja konfliktus ir kitose Afrikos valstybėse. ES turėtų teikti paramą Kenijos vyriausybei, kad ji galėtų sėkmingiau kovoti su terorizmu savo šalyje ir visame regione. Reikia vykdyti tokią vystimosi politiką, kuri padėtų ir visiškai skurdiems gyventojų sluoksniams teroristai turi pakeisti savo požiūrį į pagrindinės demokratinės vertybės ne tik savo žemynę, bet ir Europos Sąjungoje. Kenija ir Europos Sąjunga turėtų paieškoti teroristinių išpolių priežasčių, išpolių priežasčių, dėl kurių buvo nužudyti 150 studentų. Taigi Europa turėtų rasti kelių, kad būtų galima pakirsti terorizmo finansavimo šaltinius. Ir paskutinį kartą norėčiau pasakyti, kad jeigu jūs gaunate žodį vienai minutiai kalbėti frakcijos vardu, tai nereiškia, kad jūs turite kalbėti taip, kaip tiesiog ne, ne, nesuvaldomai Šiais mėnesiais mes patyrėme keletą teroristinių išpolių Kenijoje prieš universiteto studentus, prieš mūsų jaunosios kartos ateitį, taip pat prieš krikščionius ir musulmonus yra pakankamai daug išpolių padaryta ir tai rodo, kad yra kurstoma religinė nesantaika ir krikščioniai ir krionys yra vertinami kaip priešai ir tiesiog kaip e, žudimo e, subjektai viduržymio jūroje taip pat yra daugybė e, krikščionių, kurie nuskendo pakeliu į Europą, yra e, daugybė galimybių padėti išvengti šitų smurto išpolių ir užtikrinti taiką šiame regione. Vieną minutę Ransdorf. Ahmatovas, Kirgizijos rašytojas, kuris yra kilęs iš musulmonų bendruomenės, teigė savo ramone, kad e, islamas ne, nežino mm, kokios nors e, e, malonės prieš kitas religinės bendruomenės. Sabatina James musulmonų bendruomenės akivaizdoje padarė dvi klaidas. Ji tiesiog vedė krikščionį ir tapo krikščionė. Ir ji persiorientavo į vakarietiškas krikščioniškasis vertybės. Tačiau ji sako, kad mes esame per daug tolerantiški netolerant, netolerancijai. Labai svarbu apsaugoti tuos, kurie pakerta mūsų pagrindinės vertybės. Ignacio Corrao, vieną minutę. Grazie, prezidente. Me, kolegi, io credo che... Ke... Ačiū. Šimtas penkiasdešimt. 150 studentų e, žuvo. Labai e, gaila, kad ideologija čia tampa svarbiausia. Labai liūdna dėl to. Labai dažnai yra kovojama dėl to, reikia minėti krikščionius ar ne rezoliucijoje. Juk tai yra jaunuoliai, krikščionių mažuma. Jeigu mes jau apie tai diskutuojame, tai bent jau neskleiskime neapykantos, kuri, dėl kurios jie nukentėjo. Europos Sąjunga turėtų susivienyti tam, kad kovotų su e, bet kokios formos terorizmu. E, su, kylančių iš bet kokios bendruomenės, iš, iš, iš visų bendruomenių, nepaisant to, kokios jos yra. Taigi būtent tokia turėtų būti mūsų žinia ir, tik, ir turėtume būti vieningi, kaip ir sakiau. Ačiū. Mėlynos kortelės procedūra, ar pasirengęs esate atsakyti? Taip, prašom, Teresa. Ar veikia mano mikrofonas? Jeigu taip, tai paklausiu pono Korao. Ignacio. kalbėjai apie tai, ką aš paminėjau. Aš nesakiau, tiksliau nenorėjau pasakyti, kad vyksta ideologinis karas dėl to, ar reikėtų ar nereikėtų įrašyti žodį krikščionis. Ne, aš netai sakiau, tiesiog sakiau, kad pavadinime be Kenijos dar yra krikščionių persekiojimas. Jeigu mes šioje rezoliucijoje dabar kalbėsime tik tai du kartus apie krikščionis, tai tiesiog pavadinimas netitinka turinio. Jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie, pavyzdžiui, tam tikrų bendruomenių persekiojimą pavadinime, o, turi, o pačiame tekste ne, tai ne, neverta to net pavadinime minėti. Melinosios kortelės procedūra yra tam, kad būtų užduotas klausimas kalbėtojui, o ne tam, kad būtų pataisytas kalbėtojas. Taigi, jeigu dabar norite atsakyti, na taip, aš visiškai su tuo sutinku, sutinku su kolege. Taip, tikrai mes kovojame su terorizmu prieš mažumas. Tačiau visi puikiai žinome, kokia yra Europos kilmė, kokia yra europietiška kilmė, mes esame krikščioniškos kilmės. Labai gaila dabar, kai dabar tarp frakcijų, e, frakcijos tiksliau tarpusavėje diskutuoja dėl to, ar reikėtų įrašyti ar ne žodį krikščionis. Juk labai neigiamas signalas dėl to yra siunčiamas. Ne tik tai Alšababas yra Daesh, yra Boko Ram. E, grupuotės Taigi aš tiesiog norėjau pasakyti, kad reikia protingai šį klausimą pasižiūrėti. Jorgos apitidėjus minutė. Dėkoju, pirmininkė. Tragiška 147 studentų žūtis Kenijos universitete atskleidė realybę, kuriai iki šiol neteikėme dėja užtektinai reikšmės. Iš tiesų, ekstremistai persekioja visame pasaulyje e, krikščionis. Organizacija Open Doors teigia, kad iš 50 šalių, um, kuriuose persekiojami krikščionys šiuo metu, 80 procentų yra musulmonų valstybės. Taigi, nepriklausomai nuo politinės situacijos čia yra persekiojami būtent krikščionys, islamistų. E, deja, tokia situacija tik dar labiau paskatino ir vakarų neveiksnumas. Mes juk turėtumėm labiau pasirūpinti krikščionimis. Niekas išskyrus Dievą neturi teisės, kada nuspręsti, kada kam mirti. Todėl turime tą netoleruotiną, nepakenčiamą situaciją pakeisti ir nesitaikstyti su dar e, daugiau aukų. Mūsų kantrybei taip pat yra ribos. Ačiū toliau kolegė Gardinį. Pusantros minutės. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Mes dabar apverkėme mirusiuosius, tačiau neturime drąsos pasakyti, dėl ko jie žuvo. Kodėl visą tai nutiko? Mes neturime drąsos, bijome ar tiesiog esame giliai sujaudinti to, kas vyksta mūsų žemynė arba pasaulyje. Reikia tai pripažinti, tai yra krikščionofobija. Europa turi užtikrinti jų apsaugą. Visada kalbame apie teisės, pagrindinės žmogaus teisės, tačiau reikia taip pat juos, jas ir apsaugoti religijos laisvė yra viena iš aukščiausių, aukščiausiai stovinčių teisių ir laisvių. Štai pavyzdžiui, popiežius sako, kad reikia pasmerkti neteisybę Ir mes e, galbūt e, plojame, galbūt neplojame tokiems žodžiams, tačiau nebūtinai juos sakome. Štai pavyzdžiui, Kenijoje sakoma, kad krikščionis yra mažuma, tačiau jie juk sudaro 83 procentus Kenijos piliečių. Taigi jie nėra mažuma. Jie yra tiek mažumos, tiek daugumos kankiniai. Šiandien daugybė yra krikščionių E, kankinių yra dar daug žiauresnių baisybių, yra galvų nukirtimai, deginimai, šarliebdo. Tiesiog reikia turėti drąsos pasakyti, kad mes esame krikščionis. Ar galite atsakyti mėlynosios kortelės klausimą, pono Korau? Prašom. Norėčiau užduoti klausimą poniai Gardinį. Kenijoje ne musulmonai buvo nužudyti, juk ne, krikščion, ne krikščionis buvo taikytasi. Mes parlamente, jeigu pavyzdžiui saugos, bandysime apsaugoti daugumos religiją, tai tada e, tokiu atveju nesutarsime. Dėl to tiesiog pasakysiu, kad tiesiog turime pasmerti bet kokio tipo išpolius. Atsakymas. Aš siūliau į Sakarovo premiją patriarchą, kuris gina Irako mažumas. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad kai kada žmonės yra pasirenkami kaip taikiniai dėl savo religijos, nepaisant to, ar jie, pavyzdžiui, neskaito Korano ar nenešioja kryžiaus. Mes turime turėti drąsos ir pasakyti, kad tie kankiniai yra krikščionis kankiniai. Nežinau, kodėl dabar niekas nenori pripažinti tokios realybės. Ačiū dabar pusant minutį tiksliau, pona Gil. Visi Visi vaikai, kurie buvo nužudyti Kinijoje ar Somalijoje ir visi jie yra Afrikos kontinento ateitis. Mes negalime tiesiog žiūrėti sudėję rankas ir nieko nedaryti, kadangi iš jaunų žmonių buvo atimta jų ateitis. Įvairiose valstybėse e, plečiasi terorizmas ir teroristinės grupės vien, jungiasi vienos su kitomis. Todėl reikėtų kartu su Kenijos vyriausybė reikėtų duoti ryštingą atsaką tiems žudinių organizatoriams. Svarbiausia, kad šita grupuotė nestiprėtų, o kad būtų uh, pe, nepersekiojama, nes nuo jos kenčia visa visuomenė. Ne tik krikščionių, bet ir musulmonų bendruomenės yra šantažuojamos, persekiojamos. Mes kartu su Kenijos vyriausybė turim parengti tokią strategiją, kuri galėtų leisti žmonėms ramiai gyventi nepriklausomai nuo jų religijos. Obermeier. 100 47 studentų nužudimas Al-Shabaab e, e, rankomis yra baisus įvykius. Ir šie studentai buvo tikslingai nužudyti, kadangi jie yra, buvo krikščionys. Ir todėl mes turime reaguoti labai griežtai, turime e, padėti Afrikos sąjungai, kovojant su e, E, teroristais ir Al-Shabaab judėjimu. Atrodo, kad nebuvo e, pakankamai drąsos įvardinti e, šioje rezoliucijoje tuos e, išpolius kaip teroristinius išpolius. Čia mes nekalbame nei apie nacistus, apie komunistus, mes čia kalbame apie agresyvų fundamentalųjų islamą. Štie, pusantros minutės. Gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau iš pat pradžių pareikšti užuojautą nužudytų studentų Kenijoje šeimoms. Tai buvo krikščionys studentai. Bet kartu reikėtų pasakyti, kad Kenija nėra išimtis. 70 procentų Irake, taip pat Sirijoje e, yra vis daugiau krikščionių, kurie patiria smurtą ir persekiojimą. Daug religinių bendruomenių pasaulyje yra persekiojamos. Tiesiog keista girdėti iš parlamentarų pasisakymų, kiek netolerancijos dar vyrauja ir mūsųse. Mes kalbame ne tik tai apie krikščionių persekiojimą apskritai religija neturėtų būti minima, kadangi tai yra mūsų privataus gyvenimo sfera. Bet kita vertus, religija yra ir mūsų socialinio gyvenimo vienas iš aspektų. Ir jeigu mes toleruosime tokį, tokią neapykantą, tai tiesiog Europa sulauks blogų laikų. Labai svarbu šiuo klausimu parengti rezoliuciją, kurioje būtų smerkiamami išpoliai prieš e, krikščionis ir būtų smerkiamas krikščionių persekiojimas. Principių fundamentaliai. Pone Mizi. Kenija yra šalis, kurioje egzistuoja kultūrinė įvairovė, tačiau tuo pat metu vykdamas ir terorizmas, ir ekstremistinės atakos. Iš tiesų reikia galvoti apie taikius Kenijos žmonės, kurie turi teisę į švietimą be abejo. Švietimas yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Ir panašu, kad iš Malala Jusafsai nebuvo nieko pasimokyta ir nėra nieko daroma, kad būtų apsaugotos švietimo įstaigos. Aukščiausias mūsų prioritetas turėtų būti apsaugoti studentų e, mokymo vietas ir ES taip pat turi prisimti atsakomybę ir ginti Kenijos taikius gyventojus religinę laisvę ir teisę į švietimą. Mes turime dėti visas pastangas, kad užkirstume kelią terorizmui ir pagaliau sudarytumėm sąlygas įsivyrauti stabilumui šalyje. Ar sutinkate su klausimu pagal mėlyną kortelę, ponė? Prašau. 30 sekund, s'il vous plaît. Благодаря. Регионът на Африканския рок става все по-чест. 30 sekundžių klausimui. Ačiū, ponė pirmininkė. Afrikoje nuolat matome radikalizmo proveržius ir dėl to kylan, kyla ir nemaži pabėgėlių srautai ES link. Ar nemanote, kad ES turi imtis konkrečių veiksmų, kad ta problema būtų pašalinta. Mes kalbam apie strategijas, apie visus įmanomus e, sprendimus, tačiau reikia konkrečių priemonių. Iva, għandek raġun, il-pajizi tal-Afrika huma pajizi visiškai teisingai. Iš tiesų, Afrikoje gyvena labai daug kultūrų, tautų susipinusių tarpusavyje įvairiais ryšiais ir Europos sąjunga negali visko vertinti pagal tamdama ant vieno kurpaliaus. Yra individualūs atvejai, ir reikia kiekvienam atveju, kiekvienai šaliai numatyti konkrečius, jai tinkančius sprendimus. Ačiū. Toliau Alio Marie. Vieną minutę. Madame Alio Marie. Pone Alio Marie, jums žodis. Prašom pusantros minutės. Atsiprašau, sako kalbėtoja. Dėkuoju, tikrai nepastebėjau. Manau, kad, e, kaip kad šiandien buvo pasakyta, būtina, kad Europos parlamentas e, atitinkamai atstovautų savo misiją. Mes negalime sakyti, kad e, tai yra istorinė realybė, kad Europa turi krikščionišką pagrindą ir tuo pat metu nesidomėti tuo, kas vyksta pasaulyje. Be to, tai yra geostrateginė problema. Tai yra akivaizdu. Akivaizdu, kad kai kurios grupės, frakcijos bando tiksliau grupės bando sukurti e, religinę vienovę tam tikrose valstybėse, kai e, valstybės tampa monoreliginėmis, tada kyla įtampos su kaimynais pavojus. Taip atsiranda karo išplitimo pavojus. Tai yra geostrateginė problema, tai yra filosofinė problema, tai taip pat kartu yra ir politinė bei humanitarinė problema. Būtent Europa, kuri sakosi esanti tolerancijos ir sutarimo tartautų e, propaguotoja, turėtų e, veikti tam, kad būtų vieni, e, kad grupės vienas, kitus, vienas kitos pripažintų ir toleruotų. Ir tai turėtų būti taikoma tiek Kenijai, tiek visiems kitiems persekiojamiesiems. Mes turime juos persekioti ne tik tai žodžiais, bet ir darbais. Būti parlamentaru nereiškia vien tik tai kalbėti, tai reiškia taip pat ir veikti. Pirmininkė, jūs galite pasakyti dar pusę minutės daugiau, jeigu priim, priimsite ir mėlynosios kortelės klausimą iš pono negreš, Negreskų. Aš jūs girdėjau kalbant dar, kai buvote ministrė Prancūzijoje. Uh, Norėčiau paklausti, kokiu veiksmu ES turi imtis prieš tokias e, šalis, kurios yra vienspalvės, viena religinės, ar turi būti kariniai veiksmai, ar, ar kažkokios kitokie veiksmai turi būti pradėti tam, kad tas vėl nenutiktų kaiminėse šalise. Atsakymas, manau, kad du, gal net trys galimi atsakai yra. Pirmas atsakas būtų vyriausybių atžvilgių. Be jokios abejonės mes negalime pakeisti tų šalių vyriausybių. Tačiau mes privalome dialogą užmėgsti, galbūt netgi gana griežtą dialogą ir jiems parodyti, kad nenaudinga jiems patiems yra e, leisti nusistovėti vieną religiniai e, situacijai. Be to, mes turime juos įtikinti, mes turime juos auklėti ir parodyti jiems, kasgi yra tolerancija. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis minutiai ponui Parnio. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, gerbiamas komisarė. E, uh, 147 studentai buvo Al-Shabaab nužudyti. Tai yra baisu. Kenijos saugumo pajėgos e, Kenijos armija porą valandų užtruko, kol atvyko, nepaisant to, kad tartautinė spauda buvo nedelsiant vietoje. Taigi iš karto kyla tokie tam tikri klausimai. Europos Sąjunga e, turi savo vaidmenį šiame regione. Mes turime kovos su piratavimo misiją, turime e, Somalio e, armijos apmokymo misiją regione. Taigi galbūt reikėtų gerbiamas komisarė perrašyti regioninę Afrikos strategiją, galbūt reikėtų e, regioninius mokymus kovoje su terorizmu renkti. Ačiū dabar žodis ponui Kelam. Minutė. Ačiū. Alessa. Karesoje apie 150 jaunų žmonių buvo nužudyta. Jie Karisoje dešimt kartų daugiau nekaltų aukų buvo nužudyta negu Paryžyje prieš porą mėnesių. Ir dabar taip pat galima sakyti, aš taip pat esu krikščionis, galime e, tokį lozungą paskelbti. Todėl mes turime įtraukti kovą su terorizmu į sutartis su kitomis valstybėmis. Jordano karalis pa, e, pasmerkė išpolius prieš krikščionis kaip išpolius prieš žmoniją. Žodis paneidžiu Frida. Ačiū už suteiktą žodį. Kenijos studentų žudynės sukėlė, išprovokavo tiksliau labai um, griežtą reakciją. radikalizmo įnešis yra labai neraminantis, jo labiau, kad į universitetą buvo pasikesinta, o universitetas yra taikos simbolis. Ko gero tikslas jų buvo minties laisvę pažaboti. Teroristai bijo, kad jauni išsilavinę jaunuoliai e, galbūt e, bandys sukurti kitokią santvarką. Europa neturi mm, nuleisti rankų ir kovoti su smurtu. Vienai minutiai, ponui, tokia žodis. Tokia aš Šiandien priimdami rezoliuciją mes pasmerkėme krikščionių persekiojimą visame pasaulyje ir taip pat smerkėme žudimus, studentų nužudimą Kenijoje. Mes pasisakome prieš bet kokius religinės laisvės pažeidimus, kadangi teisė, tikėjimo teisė yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Krikščioniai visame pasaulyje yra ir toliau labiausiai persekiojama religinė e, grupuotė. Islamistai oficialiai viešai skelbia pradėję karą prieš krikščionis. Todėl mes turime užtikrinti, kad kova su krikščionių persekiojimu taps prioritetinė kova ES mastu ir valstybių narių lygmenių. Tiesiog tai yra mums didžiausias prioritetas. Weidenholzer. Ačiū pirmininkė. Krikščionių nužudimas Karisoje yra ne pavienis atvejis. Tokie išpoliai pasikartoja laikas nuo laiko ir jie yra vykdomi pagal tam tikrą pavyzdį, išpoliai organizuojami prieš krikščionis, prieš jaunus žmonės, studentus. Nesvarbu, kur jie būtų suorganizuoti, jie vykdomi panašiai. Tiesiog yra greunama ir žudoma tai, kas yra šventa ir uh, Vietoj to kuriama terorizmo dvasia. Mes tiesiog turėtume šitokius išpolius vertinti pagal e, vieną mastelį ir nereikėtų taikyti dviejų skirtingų kriterijų. Žmonės visur yra žmonės ir net svarbu, kokiais kriterijais vertintume išpolius prie juos, prieš juos. Fru talman! En av de eh, överlevande från den eh, islamska terrorgruppen al-Shabaab. Ponas Veidenhozer. Vienas iš išgyvenusių Karisoje, Kenijoje, štai ką pasakė. Krikščionys studentai buvo atskirti nuo musulmonų. Krikščionys buvo nužudyti iš karto vietoje. 147 nekalti studentai žuvo. Jie buvo arba, jiems buvo arba nukirstos galvos, arba jie tiesiog buvo nužudyti skaitant Koraną. Ir tai yra tik tai vienas išpolis iš daugybės prieš krikščionis. Daugiau nei 300 e, tūkstančių e, krikščionių gyvena pavojuje. 150 tūkstančių krikščionių per metus e, pasaulyje žuva dėl savo tikėjimo artimuosiuose ir viduriniuosiuose rytuose dėl e, islamo valstybės artėjimo krikščioniai bėga. E, religinis persekiojimas mus turėtų versti veikti. Taigi aš norėčiau paprašyti veikti konkrečiai tam, kad būtų sukurtos taikos zonos, pavyzdžiui, Irako šiaurėje, ten galėtume, tam, kad ten galėtume suburti ir priimti krikščionis ir juos taip pat reikėtų apsaugoti visame pasaulyje. Ačiū dabar žodis ponui Štėtina. Atda tūkstant, tūkstant, nu, vienoj minutėj. Ponios ir ponai, Kolektyvinės atsakomybės e, aiškiausia išiška buvo holokaustas. Prieš šimtą metų buvo nužudyta šimtai tūkstančių armenų, o po to buvo žudomi ir čečienai. 80 tūkstančių žmonių Rusija išžudė Čečenijoje. Tas pats pasakytina apie Ruandą, Tucis ir Būtus. Garisoje taip pat buvo nužudyti žmonės kaip bendrai atsakingi už tai, kad jie yra e, krikščionys. Ir visa tai rodo, kad e, ir toliau vystosi ta neapykantos spiralė, neapykantos nukreiptos prieš krikščionis. Ir uh, tarsi krikščionys būtų atsakingi už svarbiausius didžiausius konfliktus visame pasaulyje. Be susitaikymo nebus jokių ateities susitaikymo perspektyvų. Šeši pasisakyti paprašė pana Pite minutai. Pone pirmininkė, didžiausias krikščionių persekiojimas e, ar intensyviausias vyksta Somalija, Sirijoje, Afganistane, e, Pietų Korejoje. Pietų Korejoje, Somalija ir Irake ne tik, kad draudžiama išpažinti šią religiją, pavojinga net pagalvoti apie krikščionybę, nes vos tik atsiradus įtarimams galima susilaukti mirties bausmės. Negalime ignoruoti šitokio uh, E, žmogaus teisų pažeidimo. Vyksta tiesiog e, religinis valymas, didžiulės žudynės visame pasaulyje, Pakistane, Nigerijoje. E, yra taip pat šaudomi krikščionys, bet jeigu pasirinkiama tai daryti, yra tiesiog numojama ranka į visą tautos ateitį. Ir Kaip mes galime sudėję rankas į visą tai žiūrėti? Man atrodo, mes turime pagaliau pasakyti užteks. Ačiū, ponas Būto. Dėkoju, ponė pirmininkė. Religinė laisvė religiniai laisviai daugelį pasaulio vietų kyla grėsmė. Ginkluotos radikalios grupuotės kesinasi į įvairias religinės E, grupės e, krikščionims čia kyla didžiulė grėsmė įvairiausiose pasaulio kampeliuose. E, popiežius jau atkreipė dėmesį pasaulio į tai, kad negalima toliau tylėti dėl tokių nusikaltimų. Krikščionys tampa įvairių išpolių atakomis, arba dėl to, kad vertinami kaip grėsmė musulmonams arba m, mm, vertinami kaip kliūtis toliau skleisti e, islamą. Ir Kenijos atvejis yra tikrai vienas iš tokių pavyzdžių. 147 studentai iš dalies krikščionys buvo nužudyti Garisoje. Tai buvo paniekinta taip pat ir savo šalies garbė ir orumas, ne tik nužudyti žmonės. Ačiū. Toliau ponas Marijas vieną minutę. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι διώξεις και οι σφαγές κατά των χριστιανών... Dėkoju, ponė pirmininkė. Krikščionių persekiojimas ir išpaliai prieš juos yra tikrai netoleruotina praktika. 147 studentai žuvo Garisos universitete Kenijoje. Al-Shabaab e, sukarinta grupuotė, kurios e, pagrindinė stovykla bazė yra Somalija, įvykdė šias atakas ir be kita ko krikščionys ir Sirijoje, ir Libijoje, Nigerijoje yra persekiojami. Be abejo, kai kur persekiojami ir musulmonai, taip yra. Dėl to kyla daugybė karų e, visame pasaulyje ir be abejo tuomet praliejamas kraujas. Afrikoje išpoliai ne visada pagristi religiniai, religiniais argumentais. Laikoma, kad krikščionys išnaudojo afrikiečius ir todėl dabar juos žiūrima e, kaip į Mm, tautos naikintojus ir kėsinamasi į juos. Ačiū. Toliau. O terorističko organizacija. Vieną minutę, pana Jakovičiai. Dėkoju, pirmininkė. Al-Shabaab yra viena iš teroristinių organizacijų, kurios e, kelia siaubą ir terorizuoja kitus. Yra pasirenkamos labai tikslingai aukos Lygiai taip pat samoningai buvo pasirinkta ir universiteto teritorija Kenijoje. Buvo suplanuotos žudynės, ketinant sugriauti šalies reputaciją, aiškiai parodyti, kad čia galioja e, ginklo teisė, tačiau ES pareiga pas, yra pasipriešinti tam ir pasiūsti aiškę žinutę, jog yra visiškai kitaip, kad mes ginsime krikščionis visame pasaulyje. Ačiū, toliau ponas Vocak. Předsedající, <clears throat> já jsem přemýšlel nad tím, eh, zda vystoupit. Ačiū pirmininkė. Aš galvojau, ar verta kalbėti šioje diskusijoje. Vis dėlto nusprendęs kalbėti, norėčiau pasiūlyti pamastyti, ką žmonės gal, apie tai, ką žmonės galvoja, apie tai, ką mes čia kalbame. Popiežius ir e, musulmonų va, vadovai pasmerkė tuos, kurie pasuko radikalizmo keliu Tai reiškia, krikščionys ir musulmonai gali galvoti vienodai. Mes turime priimti bendrą deklaraciją, nes religinė prieštara padarys mūsų naują kartą dar radikalesnę. Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi galėdamas pasisakyti paskutinis. žmogaus gyvybės yra atimamos karų, karinių konfliktų metu, taip pat žudinių metu. Per pasosius dešimt metų teroristų atakos mokyklose tiesiog pasikartoja nuolat. Tai nėra išimtinis dalykas, kadangi teroristai neapkenčia švietimo ir mokymo įstaigų. Ir jeigu mes norime įveikti terorizmo priežastis, mes turime tiesiog apsaugoti nuo terorizmo išpolių ypač jaunus žmonės. Mes turime e, vengti ekonominės, socialinės diskriminacijos ir labai svarbai ekstremizmas yra susijęs su skurdu ir nepakankamu saugumo visuomenė jausmu. Atsiprašau, bet jūs dėja būsite ne paskutinis ponas Kenas, ko gero pasisakys šį pasisakymų ratą. Pabaigs tiksliau pasisakymų ratą. Pone pirmininkė, Terorizmą būtina pasmerkti, nesvarbu dėl kokių priežasčių jisai subujoja ir vykdo išpolius. Al-Shabaab, ISIS ir Al-Qaeda nukreipė savo išpolius ne tik tai prieš religinės bendruomenės. Yra tiesiog bandoma suskaidyti Kenijos visuomenę ir įvaryti pleištą tarp musulmonų ir krikščionių, kad žmonės pradėtų nepasitikėti vienas, vien, vieni kitais, kad būtų e, vadovaujamasi jiems primestais stereo, stereotipais. Visi piliečiai, nesvarbu kokios religinės kilmės jie bebūtų, turi turėti vienodas teisės ir visi turi pasisakyti prieš pjudimą. Mes turime susivienyti, gindami mūsų pagrindinės vertybės - taiką ir žmogaus teisės. Thank you, Madam President. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Ši diskusija parodo, parodė, kad yra įvairiausių radikalizacijos ir ekstremizmo priežasčių. Tai yra skurdas, e, atskirtis ir kiti dalykai. Ir į visą tai reikia žvelgti pasiūlant bendrą politiką, bendrus vardiklius. ES teikia pagalbą, kad būtų gerinama valdysena Afrikos valdy, val, valstybėse, bet labai svarbu, kad tų valstybių piliečiai įgytų daugiau pasitikėjimo savimi ir kad vyriausybės sudarytų sąlygas įsgyti įsilavinimą Garisoje įvykdyti žudimai dar kartą parodė, kad mokslo įstaigoms tenka didžiulis pavojus dėl teroristinių išpolių. Todėl reikia prieš pastatyti įvairias priemonės nacionalinių, e, regioninių ir vietos lygmenių reikia nukreipti vis į visuomenę informaciją, kurti e, saugumo strategijas ir jas, jas reikia į, į, į integruoti veiksmus nukreiptus prieš radikalizmą ir terorizmą. Visa tai yra didžiulis iššūkis, verčiantis mus imtis tikslingų priemonių. Komisijos komunikatas, kuriame kalbama apie papildomas saugumo priemonės besivystančioms valstybėms, yra europinis atsakas, kuris bus derinamas su saugumo ir vystimosi e, aspektais. Ir tos mūsų pasiūlytos priemonės bus taikomos kovojant su ekstremizmu nukreiptų prieš krikščionis visame pasaulyje. Ačiū, kolega.